Ponios ir ponai, prašau susėsti, tęsime posėdį. Norėčiau informuoti kvestorių rinkimų rezultatus. Prašau atsisėsti ir klausytis. Balsavo 684 parlamentarai, negaliuojančių biletenių 15. 669 biletiniai galioja, absoliutinė, absoliu dauguma 335 balsai, tiek reikia, kad būtų išrinktas kvestorius. 237 e, Geringen de Udenberg, Liberatski 222, ponė Liulink 297, ponas Mastalika 232, Newton Dan 177 ir ponas Sperūni 106 balsai. Ne vienas kandidatas nesurinko absoliučios balsų daugumos. Dėl to ne vienas iš kvestorių postų neužimtas, reikia antrojo balsavimo. Darau prielaidą, kad ne vienas iš kandidatų į kvestorių postą nenori simti savo kandidatūros, o gal yra norinčiųjų atsimti. Nėra norinčiųjų atsimti, tai reiškia, kad rengsime antrąjį balsavimą su uh, tais pačiais kandidatais. Siūlau antrąjį balsavimą atlikti elektroniniu būdu. Tuomet prašau susėsti ir e, pasiruošti balsavimui, nes nėra viskas taip paprasta. Atliksime bandomąjį balsavimą. Paprašau e, paruošti įrangą e, bandomajam balsavimui. Ir, ir bandomasis balsavimas Montserrat Kabalyje, Placido e, Domingas ir Luciano Pavarotis. Jie visi pretenduoja tapti kvestariais Europos parlamente. E, tai būtų gerai, kad e, būtų atitinkamai ir e, elektroninėje e, vaizdo lentoje atvaizduota. Na, jeigu paspaustumėte apatinį mygtuką dešinėje pusėje, tai galite judėti į viršų ar į apačią. Ir su šito mygtuku galite pasirinkti jums patinkantį kandidatą. Ar visiems aišku? Dešinė pusė apatinis mygtukas, jis leidžia judėti į viršų arba į apačią ekrane. Jūs galite uh, paspausti taip mygtuką, jeigu norite balsuoti už konkretų konkretų kandidatą, o jeigu nenorite už jį balsuoti, pasispauskite e, mygtuką susilaikyti. Galima balsuoti už penkis kandidatus iki penkių asmenų iš sąrašo galite pasirinkti. Jeigu suklydote, galima rezultatą atšaukti. Jeigu suklydote, tai galite atšaukti konkretų pasirinkimą, pasirinkdami tą pavardę ir paspausdami mygtuką nulis. Na, atliksime bandomąjį balsavimą. Ponios ir ponai, bandomasis balsavimas dar klausiu, ar visiems aišku, kaip reikia balsuoti, ar nėra problemų dėl balsavimo į rangos, taigi dešinėje pusėje mygtukai į viršų ar į apačią, jeigu norite pasirinkti, tai spaudžiate pliusą, jeigu nenorite balsėti, e, spaudžiate nulį. Taigi dabar balsuosime už ponę Monserat Kabalie. Prašom balsuoti.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 Ja, bitte, Herr Goebbels. Le vote est ouvert. Sie können abstimmen. Jau galite balsuoti. Funktionieren alle Abstimmmaschinen? Ar visų um, kolegų balsavimo įranga veikia? Ar veikia, neveikia, kažkieno neveikia įranga? Ponas Marinesko. Hä? Bitte, Herr Marinescu. I can vote only two persons. Galiu balsuoti tik tai dviejų, dviejų asmenų. This is, this is valid for the test? No, no, no. Čia yra tik tai bandomajam balsavimui taip. Ja, das ist nur ein test. Tai yra bandomasis balsavimas. Na, daug, daugiau e, operos dainininkų negalime priimti į kvestorių postą, tik tai du. Per bandomą balsavimą galite balsuoti tik už du kandidatus. Ar visi balsavote? Negalime išrinkti visų operos dainininkų į kvestorius, tik du. Ketvirtą kartą tai kartoju. Ja. Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren? Pone Langenai, jūs norite savo kandidatūrą iškelti? Man galima balsuoti už, tik už vieną kandidatą, jeigu balsuoju už antrą, tai pirmasis pasirinkimas e, panaikin, panaikinamas. Ich frage jetzt mal, haben alle ihre Stimme abgegeben? Ar visi balsavote? Tai baigiame bandomą į balsavimą. Na pažiūrėkim, kasgi laimėjo. Aš jau rezultatus turiu. Aš nežinau, ar jie bus parodyti. Pasakys, kad laimėjo Montserrat Kabalijas, e, jis surinko 291 balsą. Ir ponė Miginės Johnson netaps kvestore. Atrodo, kad esame pasiruošę balsuoti. Taigi reikia ištrinti bandomojo balsavimo rezultatus ir pradėsime tikrąjį balsavimą. Septyni kandidatai ponė Geringerdė Oderbak, ponas Higgins, ponas Liberaskis, ponė Liulink, ponas Mastalka, ponas Newton Dan ir ponas Speroni galite pasirinkti penkis jums patinkančius kandidatus. Neprivalote pasirinkti penkis kandidatus, galite pasirinkti iki penkių kandidatų, šeštojo pasirinkti jau nebegalėsite. Galite pasirinkti e, e, paspausdami taip arba susilaikydami ir galite e, tą procedūrą pakartoti iki penkių kartų.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 Panašu, kad visi balsavo, todėl galime baigti balsavimą. Ja, abgegebene Stimmen sind. Taigi balsavo 593, absoliuti dauguma 237 ir Manau, kad rezultatų jau pasirodė lentoje. Pone Liulink 280, Higginsas 238, Geringen de Uderberg 234, Mastalka 227, e, ponas Speroni 117, 170 Newton ir ponas Peroni 114. Taigi reiks trečiojo balsavimo ir per jį užteks paprastosios balsų daugumos. E, ponios ir ponai, mane ką tik informavo, kad trečiasis balsavimas gali vykti tik šiandien 8 val. vakare. Da wir aber jetzt so schön ja, Ponios ir ponai, kadangi mes jau dabar išmokome balsuoti, tai siūlau nedelsiant e, balsuoti dar kartą. Hmm? Okay. So. So, meine Damen und Herren, ich darf dann bitte. Taigi, ponios ir ponai, išmokome balsuoti, žinote, kaip reikia balsuoti už, kaip pavažiuoti viršų ar į apačią ekrane. Galėsime pradėti balsuoti, jeigu visi kandidatai yra pasirengę toliau kandidatuoti, ar kas nors norėtų iš kandidatų savo kandidatūrą atsiimti. Niekas nenori atsiimti savo kandidatūros, taigi pradedame balsuoti.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 jau daugumos. Dabar už ponę Liulink 273